ponė Kiury, e, reikia e, stengtis kuo daugiau suprasti ir kuo daugiau atrasti. Tikimės, kad šie metai bus prasmingi. Ačiū, gerbama pirmininkė. Ačiū. Taigi baigėsi vienos minutės kalbos. Dabar einame prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai pono Arsenis pranešimas miškų rengimas klimato, klimato kaitai. Suteikiu žodį pranešėjui keturioms minutėms. Ačiū, gerbama pirmininkė, komisarė, gerbiami kolegos. Miškai tai yra esminės svarbos mums visiems, visiems europiečiams, tai yra mūsų tapatybės dalis. E, tai miškai susijęs su mūsų laisvalaikiu, su mūsų darbu. Ir mūsų miškų suvokimas yra labai skirtingas priklausomai nuo mūsų gyvenamos aplinkos kažkas iš Europos šiaurės. E, galvoja apie miškus vienaip, kažkas prie viduržėmio jūros gyvenantis e, suvokia miškus kitaip. Kai kas gali galvoti apie vieno tipo miškus, kai kas apie savaną. Ir kai kam atrodo, kad miškus e, žmonės labai greitai sunaikins, nes e, miškai yra kertami. Ir taip pat reikia nepamiršti klimato kaitos veiksnio e, pasireiškia ir įvairios lygos, įvairūs reiškiniai, kurie e, veikia Europos miškus. Visos grėsmės neapsiriboja vieną valstybę narę. Jos nežino sienų, dėl to reikia imtis europinių, europinio masto priemonių, kad kovotume su grėsmėmis. Šį vakarą kalbame apie pranešimą, Europos parlamento pranešimą, kuris parengtas bendradarbiaujant su kolegomis iš visų šalių, iš visų frakcijų. Mes dirbome kartu, 50 kompromisinių pakeitimų yra pateikta, kad būtų galima atsižvelgti į visų politinių jėgų poziciją, visų ES valstybių narių požiūrį. Dėl to esu įsitikinęs, kad parlamentas pritars mano pranešimai, ko mes prašome šiame pranešime. Pirmiausia, prašome, kad komisija parengtų baltąją knygą dėl miškų apsaugos, prisitaikant prie klimato kaitos. Norime, kad būtų parengtas naujas reglamentas e, miškų apsaugos nuo miškų gaisrų srityje. Taip pat norime, kad būtų sukurta informacinė sistema apie miškus. Ir norime, kad E, būtų taikomos priemonės pagal antrą bendrosios žemės ūkio politikos e, ramsti. E, žinome, kad miškai sudaro 42 procentus teritorijos, bet jiems tenka labai mažas finansavimo procentas. Reikia užtikrinti miškų tvarumą, taip pat priimti priemonės dėl biomasės, reikia geros miškotvarkos. tvarkos ir reikia plėtoti visas šias politikos sritis. Labai ačiū. Dabar spontaniški pasisakymai. Pirmoji ponia Basesku. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Manau, kad pagrindinis tikslas šio pranešimo yra iš naujo atnaujinti diskusijas dėl miškų apsaugos. Miškų apsauga ir informacinė veikla. Uh, yra paremta bendradarbiavimu tarp Europos institucijų ir valstybių narių nacionalinių institucijų. Todėl noriu atkreipti jūsų dėmesį į e, pranešimo 23 straipsnį, kur yra kalbama apie neteisėtą miškų kirtimą. Noriu priminti, kad tvarios miškotvarkos įgyvendinimas yra būtinas jeigu norime išlaikyti bioįvairovę Europoje. Siekiant šį procesą įgyvendinti, reikia padidinti finansinės išteklius ir pašalinti e, teisinės kliūtis, kurios šį procesą apsunkina. Miškininkystės ir klimato kaitos e, klausimų sprendimo veiksmai turi būti stiprinami ir turi būti skatinami tarptautiniai projektai šioje srityje. Reikėtų organizuoti šio sektoriaus darbuotojų mokymus taip pat. Panas Ferrera senhora presidente num tema necessariamente vasto queria. ačiū gerbiama pirmininke tai labai įdomi tema noriu du dalykus pakalbėti pirmiausia norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į grėsmės miškams taip pat norėčiau pakalbėti apie egzotiškas e, gyvūnų rūšis, kurios pabėg, pabėga iš degančių miškų. Buvo, jeigu atliktume atitinkamus tyrimus, e, padidintume miškų atsparumą. Reikia skirti papildomai lėšų per atitinkamas e, programas tam, kad įvertintumėm miškų ekologinės sistemas ir jas pagerintumėm reikėtų skatinti mm, mišrius miškus ir vietinių e, gyvūnų rūšių populiacijos didinimą. Reikia Reikia plėtoti miškus ir taip pat plėtoti uh, kaimo teritoriją susijusiu su miškais. Dabar ponas Paška. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Komisarė, naujausi tyrimai apie klimato kaitos poveikį miškams Europoje rodo, kad miškų ekosistemos nevienodai reaguoja. Viskas priklauso nuo gamtinių sąlygų tam tikrame regione. Kalnuotose teritorijose, pavyzdžiui, reiškiasi vieni veiksniai, kitose teritorijose kitokie veiksniai. Kitas dalykas - klimato kaitos intensyvumas. Pavyzdžiui, pagal prognozes centrinėje Europoje temperatūra padidės pusantro laipsnio daugiau negu kituose regionuose ir tai atsilieps įvairioms gyvūnų ir augalų rūšims. Į tai reikia atsižvelgti, reikia imtis aktyvių pasiūlymų ir atsižvelgti į regionų specifiką. Dėkuoju pirmininkė. Šiandieną po pietų aš ir mano kolegos dalyvavome Airijos nacionalinėme kongrese kalbėjome apie miškų padėtį taip pat. Iš tiesų, miškai atlieka labai svarbu poveikį kovojant su klimato kaita ir taip pat jie yra puikus atsinaujinančių energijos šaltinių šaltinis. Ir todėl reikėtų jiems skirti daugiau dėmesio, nes miškui užaukti reikia labai daug laiko, todėl juos saugoti reikia ypač aktyviai. Taip pat reikia atlikti tyrimus ir įvertinti, kiek uh, žalą miškams galima būtų apriboti ir susilpninti. Ir kartais bereikalo sunaikinami ištisi hektarai puikaus miško. Ir miškų nikimo procesas dabar yra labai aktyvus. Todėl mes turime imtis veiksmų per artimiausius metus tam, kad miškus išsaugotume. Tai turime daryti per bendrą žemės ūkio politiką. Dėkoju, dabar žodis komisarui. Ačiū, gerbiama pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, kurie dar čia liko tokiu vėlyvų metu. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjui ponui Arseniui už jo atliktą darbą, rengiant ataskaitą ar pranešimą dėl miškų apsaugos. Taip pat dėkoju visų komiteto atstovams, kurie išreiškė savo nuomonės ir prisidėjo prie pranešimo. Komisija yra išreiškusi savo ketinimus paskelbti žalėje knygą dėl miškų klausimų ir 2009 metų Baltosios knygos įgyvendinimo padėtį, kur ši knyga buvo patvirtinta 2010 metų kovo mėnesį. Miškai yra labai svarbus ekonominė prasme ir politinė prasme taip pat. Todėl reikėtų sukurti miškų informacijos sistemą Europoje. Ir Europos parlamentas ir komisijos, atsiprašau, tarybos vaidmuo čia bus labai svarbus, teikiant informaciją suinteresuotoms pusėms apie miškų padėtį. Tam, kad darbui, kuris vyksta nacionaliniu valstybių lygiu, būtų suteikta derama pridėtinė vertė. Mes gerbėme valstybių narių kompetencijas ir subsidarumo principą, todėl reikia įvertinti, kaip ES galėtų geriausiai prisidėti apsaugant miškus ir kaip geriausiai galėtume panaudoti turimus išteklius. Praėjusiais metais vyko labai daug diskusijų e, taryboje su suinteresuotomis pusėmis ir komisija jau planuoja savo būsimus veiksmus remdamosi įvykusiamis diskusijomis. Diskusijos ir debatai buvo pakankamai ilgi. Būtent dėl to, ar ES reikia miškininkystės politikos ar ne, ir kokia būtų tokios politikos nauda politinė ir ekonominė prasme. Ir šiandieną labai aiškiai matoma, iš šiandieną pristatymo pranešimo, kad ši politika yra reikalinga. Todėl reikia, kad e, su mišku susijusiais klausimais būtų pateikiama visa būtina informacija, būtent dėl dirbožėmio būklės, biomasės, e, kūrimo pajėgumų, miškų ataugimo ir kirtimo klausimų ir tam turime skirti tiek pastangų, kiek reikia. Reng, mes jau laukiame Europos parlamento pranešimo, kurį rengiant dar labiau turėtų prisidėti valstybės narės, po to galės išsamiau vykti diskusijos ES lygių. Kai bus aiškiai vardinta, kokios informacijos reikia iš valstybių narių, bus galima tikėtis ir pačios tokios informacijos. O tada galėsime dėti visas įmanomas pastangas apsaugant miškus. Ir artimiausioje ateityje gaudami reikiamą informaciją galėsime geriau pasinaudoti ES galimybėmis, apsaugant miškus ir užtikrinant jų socialinę ir ekonominę funkciją. Galėsime toliau siekti, kad miškai mums teiktų savo visokiojo naudą. Komisija išnagrinės šį pranešimą ir pateiksime savo mm, ataskaitą, savo reakciją. Dėkoju uždėmesi. Thank you, Commissioner. Thank you. Ačiū komisarė, ačiū kolegos, kad pasilikote. Pranešėjau, debatai baigti, balsuosime trečiadienį. Kitas posėdis prasidėjęs rytoj 9 val. darbo atvarkė.